prieš. Patikrinsime balsavimą dėl pirmo kompromiso. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? EPP turi vienu balsu per daug. Dabar gerai. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Ramiai, ramiai, minutę. Dabar reikia pereiti prie 16 puslapio mano dokumente. Toliau kompromisas 1A dėl 7C straipsnio. Ar supratote visi? Viskas aišku? Taigi, 7c straipsnis, pirmasis A kompromisas. Balsuojame iš karto elektroniniu būdu, bus lengviau. Balsuojame. Balsuojame dėl pirmo A kompromiso. Vienas A. Ar visi jau balsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau kur? Toliau antras kompromisas, septintas D straipsnis. Vis dar sekate mane? Gerai. Antras kompromisas, elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsuojame dėl antrojo kompromiso. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 37 už 6 prieš. Trečias kompromisas dėl 7 C, sako pirmininkas. Atsiprašau, 7 E straipsnio. Atsiprašau, suklydau. Ar visi mane sekate? Trečias kompromisas balsuojame. Ar vis balsavote? Pasavimas baigtas. Patvirtinta. 36 už 9 prieš, vienas susilaikė. Ketvirtas kompromisas. 10 ir 11 straipsniai. Ketvirtas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl ketvirtojo kompromiso. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 36 už 10 prieš. Toliau penktas kompromisas. 13a straipsnis, nuostatos dėl bilietų pardavimo. Verneri, suradai? 13a straipsnis. Penktas kompromisas, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtina 302 už, 13 prieš. Toliau šeštas kompromisas, ne? Keturi devyni šeši žodinis pakeitimas dėl 496. Ar kas nors prieštrauja? Jeigu ne, balsuojame dėl su žodiniu pakeitimu. Pirmasis žodinis pakeitimas 496 pakeitimui. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 494 ponios Durant. Kas už? Durant, kas už? prieš susilaiko atmestas. 495 kas už, prieš susilaiko atmestas. Toliau 492 ertuk kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Užimtumo 35 kas už, prieš susilaiko atmestas MPL 36 atkrenta. Toliau 501. Visi kiti atkrito, nes ketvirtas kompromisas buvo patvirtintas. 501. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 503 ir 504, pono Vice, identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 505 už, prieš, susilaiko atmestas, 506 ir 7 identiškai kas už, prieš, susilaiko atmestas, 508 už, prieš, susilaiko atmestas. 509 už, prieš, susilaiko atmestas. 510 už, prieš, susilaiko atmestas. 513 už, prieš, susilaiko atmestas. 511 ir 14 identiški kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime, man atrodo, kad atmesti abu, tačiau reikia pakartoti 11 ir 14. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Regija 18, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 512, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Gerai, gerai, patikrinsime, jeigu norite. Nereikia. Ample 37, kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 33 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 516, kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 5.17 ir 5.22 atkrenta, pono Biceto 5.18. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Dabar dar, dar kartą tą patį pakartokime, nes nebuvo aišku. 5.18 bicep. Balsuojame. 5.18 pono bicep pakeitimas. Baigiame balsuoti. Mm, patvirtintas. Man atrodo, mm, kad nelaikau rankas pakėlėte. Toliau šeštas kompromisas, kas a, mm, balsuojame su mašina. Šeštas kompromisas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. <clears throat> Toliau 4.40. Pana Tremoza, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 515, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintas kompromisas. Balsuojame dėl septintojo kompromiso, ar visi balsavote. Baigiame. Patvirtintas. Toliau 552. Kas už? prieš susilaiko atmestas. Kit, dėl kitų nebalsuojame. Toliau 556 pono Zerybį. Kas už? Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 557 nebalsuojame. 34 ir Ample 38. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinsime, neaišku, ką čia APP e veikia. Dabar jau žinau, ką čia veikia, tačiau vis tiek pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 559 kas už. Prieš. Girdėjau. Viską girdėjau. Susilaiko. Patikrinsime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Man atrodo, kad atmestas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Gerai. 560 kančiam kas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 562 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 563 reikė, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 564, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 561 ir Ample 39, kas už, prieš, patikrinsime, balsuojame dėl 561 ir Ample 39. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta, nes lygiosios. 35. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. MPL 40. Kas už? Atkrenta, atsiprašau. Ir 558 taip pat. 567 pono Zarybė e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 566 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 41 sample kas už, prieš, susilaiko atmesta, 570 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 571 kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 42 sample atkrenta, 574 atkrenta. Toliau konstatuojamosios dalis. 39 bicep. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas 40 už, prieš, susilaiko. Tikriname, balsuojimas pradedamas. Ar jūs balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 41. Kas už? Prieš susilaiko. Tikriname 41 vėl, pradame balsuoti. Man atrodo, kad patvirtintas, bet sunku nuspręsti, nes frakcijos nebūdai balsuoja kaip frakcijos. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtinta. 42 už. Kas už? Dar balsuokime. Kas prieš? Susilaiko patvirtintas. 43 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Ample 1 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 45 už, prieš, susilaiko atmestas. 44 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime 44 balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. Ample 2. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 46. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 47 ir 8. Identiškai kas už? Prieš. Susilaiko atmesti. 49. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 50. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime dėl 50. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 51 ir MPL 3. Kas už? Prieš susilaiko, patikriname ir šitą, balsuojame dėl 51 ir MPL 3. Visi balsavote? Patvirtinta. Ketvirtas MPL kas už? Prieš susilaiko atmestas. Pirmas pakeitimas kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 52, 3, 4, 5. Identiškai kas už. Prieš susilaiko atmesti. 56 už. Prieš susilaiko atmestas. 57 už. Prieš susilaiko atmestas. 58 už. Prieš susilaiko tikrinama Ar visi balsavote? <clears throat> Balsavimas baigtas. Atmestas. 59. Ar tu kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Antras už. Prieš susilaiko patvirtintas. 60 ir Ample 5 identiški. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 61. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 62. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 63. Už? Prieš susilaiko patvirtintas. Atmestas. 64, 5, 6, 7. Identiškai. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 70. Pirker. Kas už? prieš, susilaiko atmestas. 68, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 69 už, prieš, susilaiko. Tikriname 69, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinti 71. Dar gyvas. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. 73, 4, 5 identiški, kas už, prieš susilaiko atmesti. Ir 76 čia taip pat turėjo būti. 77, kas už, prieš susilaiko atmestas. 80 už, prieš susilaiko atmestas. 79 už, prieš, susilaiko atmestas. 78 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 81 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šeštas už, prieš, susilaiko atmestas. 82 už, prieš, susilaiko atmestas. Aštuoniasdešimt ketvirtas už, prieš susilaiko atmestas. Aštuoniasdešimt trečias už, prieš susilaiko atmestas. Aštuoniasdešimt septintas už, prieš susilaiko atmestas. 85 toliau. Kiti atkrito dėl pirmojo kompromiso. 85. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Tikrinsime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 90. Kas už? prieš, susilaiko, atmestas. 95 už, prieš, susilaiko, tikrina 95, pradame balsuoti. <clears throat> Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 21, 22 ir 93 atkrenta ir 94 taip pat ir 96, toliau 97, 8 ir 99 ir 100. Kas už? Prieš susilaiko atmesti. Toliau 102. Kas už? Prieš susilaiko atmestas 101. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 103 už. Prieš susilaiko atmestas. M plus 7 už. Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 104, 5, 6, 7, 8 identiški. Kas už? Prieš susilaiko atmesti. Tikriname. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesti. Dabar 109. Kas už? Prieš susilaiko atmestas 110 už. Prieš susilaiko atmestas 111 už. Prieš susilaiko atmestas 112 už. Prieš susilaiko atmestas 113 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 72 atkrenta. Trečias. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Aštuntas atkrenta. 115. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsiu. Man atrodo, kad atmestas, bet patikrinkime. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Ample 9 atkrenta, taip pat 114. Ne? 114 reikia balsuoti. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Regi vienas atkrenta, 116. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 117 už, prieš, susilaiko atmestas. 118 už, prieš, susilaiko atmestas. 119 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 120 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Ample 10 atkrenta, taip pat regidu. Toliau 121 už, prieš susilaiko atmestas. 124 už prieš susilaiko atmestas. 123 už prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas pranešėjas atkrenta. Dabar penktas pranešėjas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 125, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 12 pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau 127, kančiam, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 147 už, prieš, susilaiko atmestas. 139, reikia dėl jo balsuoti. Kas už, prieš, susilaiko patrintas. Dabar 128, ar ne? Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau Ample 12, kas už? Prieš susilaiko. Tie, kas nebalsuoja. Balsuojame dėl MPL 12. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Devintas už. Prieš. Susilaiko atmestas. 131 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 129 už, prieš susilaiko, tikriname 129, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 133 ir 6 identiškai kas už. Prieš Štai ką pasakysiu dar kartą. 103 ir 6. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau. Dešimtas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 141 už. Prieš susilaiko patvirtintas. Septintas už, prieš susilaiko patvirtintas. 142 už, prieš susilaiko patvirtintas. Ample 14 už, prieš susilaiko patvirtintas. Ample 15 kas už, prieš susilaiko, man atrodo, kad atmestas, bet reikia patikrinti. Ample 15 balsuojame. Ar visi balsavo? Ta, balsavimas baigtas. Atmestas. Vienuoliktas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau šeš... 17 už prieš susilaiko patrintas. Ample 19 už prieš susilaiko. Tikriname Ample 19. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 143 parnio. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 144 už. Prieš susilaiko atmestas. 148 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 145 už. Prieš susilaiko atmestas. 149 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 146 už, prieš, susilaiko atmestas. 150 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 151 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 152 už, prieš, Dar kartą, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Teisėkuros pasiūlymas. Balsuojame. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. 27 už, 12 prieš, 6 susilaikė, patvirtinta. Teisėkuros rezoliucijos projektas yra 38 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dabar balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos projekto, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 28 už, 11 prieš, 6 susilaikė, patvirtinta, sveikiname poną Elkadravį. Dabar norėčiau pabalsuoti dėl pono Grošo ir tada penkių minučių pertrauką. Gerai? Toliau pono Grošo pranešimas. Seven. <laughs> Not yeah, now. Not now, after this... Ne, ne dabar pertrauka, po to, kai pabalsuosime dėl šio pranešimo. This one balsuojame dėl vieno, dėl vieno, dar vieno pranešimo ir tada bus pertraukėlė. Okay. Aš tu, noriu pasakyti kai ką dėl aštunto kompromiso. Žalieji nepalaiko aštunto kompromiso priešingai tam, kas parašyta jūsų sąraše. Kad visi žinotumėte, e, žalieji nepalaiko aštuntojo kompromiso. Dabar 39 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 109. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Pirmas kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. priimta 41 už, 3 prieš. Toliau antras kompromisas, Nilsai, tavo kompromisas, balsuojame. Antras kompromisas, Maiklai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Trečias kompromisas. Trečiasis kompromisas balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta 43 už, 2 prieš. Toliau 139 pakeitimas, ponios Durampa keitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta 29 už, 13 prieš. Toliau kompromisas. Penktasis kompromisas. 15 mūsų sąraše, 16 SRD šal, šal, sąraše. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta 40 už 3 prieš. Toliau šeštasis kompromisas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 34 už 11 prieš. Toliau septintasis kompromisas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas priimta 40 už, 4 prieš, 277 kas už, prieš, susilaiko priimta, 278 kas už, prieš, susilaiko, nežinau, ką daro APP šiuo metu, e, gerai, priimta, 279 kas už, prieš, susilaiko atmesta, Aštuntasis kompromisas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta 32 už 12 prieš. Toliau devintas kompromisas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 324 pakeitimas, nes 322 atkrito. Benjon pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 323 kas už prieš susilaiko priimta. Dešimtasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 32 už, 11 prieš, 11 kompromisas. 11 kompromisas, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta 38 už, 7 prieš. Toliau 386 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. Man atrodo, kad atmesta, bet geriau patikrinkime. 386 balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. EPP vienu nariu per daug. Dabar gerai, baigiame balsuoti. Atmesta. 385. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Empl 39. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Toliau 12 kompromisas. Balsuojame. EPP vėl vienu nariu per daug. Dabar gerai. Baigiame balsuoti. Priimta 26 už 17 prieš. Toliau 413 pakeitimas, 414, 415 ir 416. Jie yra identiški. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 418 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 419 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 420 kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar e, konstatuojamosios dalis. Empul 1 kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi vienas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 42, kaip priedas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 43, kaip priedas, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime 43 pakeitimą, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta. Ample 2, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 44 kas už, prieš, susilaiko patikrinsime. 44 pakeitimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 45 kas už, prieš, susilaiko priimta. 46 kas už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis kas už, prieš, susilaiko priimta. 47 kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias kas už, prieš, susilaiko priimta man atrodo, atmesta, bet patikrinsime. Tikriname trečiąjį pakeitimą. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 48. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 50. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Ampl 3. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame. Ampl 3. Baigiame balsuoti. Atmesta. 49. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime ketvirtą pakeitimą. Tai yra pranešėjo pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 51. Kas už? Prieš susilaiko atmesta, regi 2, kas už, prieš susilaiko atmesta, 52 ir 53 identiški, kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas, kas už, prieš susilaiko priimta. Empul 4 Ample 4, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime ketvirtą Ample pakeitimą. Balsuojame, ar visi balsavote. Baigėme balsuoti. Priimta. Ample 5, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 54, kas už, prieš, susilaiko atmesta. M plus 6 kas už, prieš susilaiko, man atrodo, atmesta, bet patikrinsime. Pradedame balsuoti. M plus 6 pakeitimas, ar visi balsavote, baigiame balsuoti. Atmesta. 55 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 56 ir 57 identiški, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 6, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 58, kas už, prieš, susilaiko priimta. 60, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 59, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 63 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 62 kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime 62 pakeitimą, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 64, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 61 kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 68 ir 78 identiški, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta MPL 8, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 71, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 8, kas už, prieš, susilaiko. Ar, pat, e, ar galime patikrinti aštuntą pakeitimą? Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau MPL 9. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas pranešėjo pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 77. Duran, ponios Duran pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Ar galime patikrinti šį pakeitimą? Balsuojame dėl 77. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta nors po lygiai balsų buvo. 79 kas už, kas prieš, susilaiko primta. 80 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Empul 10 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 81 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 82 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 84 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 83 kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl 83. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti priimta. 101 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta, MPL 11 kas už, prieš, susilaiko atmesta, MPL 12 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 85 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 86 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Regi penktas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 87, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 88, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 89, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ample 13, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 90, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 93, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 11, kas už, prieš, susilaiko atmesta. MPL 14, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 95, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 91, pirmas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 94, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 92, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 96. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 97. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 98. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtasis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 99. kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Empl 15, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 102, 103 ir 104, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 105, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ir 106 ir 107 balsu, galutinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta 28 už, 11 prieš, 6 susilaikė. Dabar balsuojame dėl teisėjo kuros rezoliucijos. Čia yra du identiški pakeitimai, 40 ir 41. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl teisėjo kuros rezoliucijos. Bals, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 28 už, 8 prieš, 9 susilaikė, taigi rezoliucija patvirtinta. Sveikinu poną Groš. Po 9 minučių grįšime. Taigi darome trumpą pertraukėlę, nevėluokite ir nedinkite, neišeikite į kitus komitetus.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 Okay, college, you ready to restart? Gerbiami kolegos, ar pasirengę toliau balsuoti? Okay, the next item. Gerai, kitas darbo tvarkės punktas yra ponios Bilbao pranešimas dėl direktyvos dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje. Ar pasirengę balsuoti? Ar pasiruošę? Okay, amendment 7. 70 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. 94 ir regi 5, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 105 150, 151, 152 ir 153. Kas už? Prieš susilaiko. Reikia patikrinti. Balsuojame dėl šių pakeitimų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 154. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patikrinsime 154. Pradedame balsuoti. Has everybody voted? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 155 kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 160, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 164, kas už, prieš, susilaiko priimta. 163, kas už, prieš, susilaiko priimta. 169, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Iš 15 pakeitimas ir 167, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 168 kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime 168, kas e, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 170 kas už, prieš, susilaiko priimta. 171 kas už, prieš, susilaiko priimta. 172. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 174, 175, 176 ir 13 yra identiški, kas už, prieš, susilaiko priimta. 177 kas už, prieš susilaiko atmesta. 178 ir 180 kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime šiuos pakeitimus. Balsuojame dėl 178 ir 180. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 179. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 186. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 187. Kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už, prieš susilaiko priimta. 188 ir 189, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 190, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 19, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime 19 pakeitimą, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 20. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 21. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 24 ir 192 identiški kas už, prieš susilaiko priimta. 26. Kas už, prieš susilaiko priimta. 193. Kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime 193. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti priimta. 194 kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime 194, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi 14. Dėl 15 straipsnio. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl regi 14. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 214 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl 214. Man atrodo, kad priimta. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Trisdešimt septintas pakeitimas kas už? prieš, susilaiko priimta. 22 ir 23, kas už, prieš, susilaiko priimta. 191 yra kaip priedas, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl 191 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. What is the next vote? the, after recitals, the next page. The next page. Where it is a compromise nine. Exactly, compromise nine. Compromise nine is next. Devintas e, kompromisas. 37 S ir D frakcijos sąraše, 36 kitose. Devintas kompromisas. Kas už? Prieš? susilaiko priimta. Three nine zero. 390. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl 390 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta nors lygiai balsų. Penkiasdešimt trečias ir trisdešimt ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 391 atkrenta, 392 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 399 pakeitimas. Atkrito, taigi balsuojame dėl 402. 402 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 65. <clears throat> Kas už, prieš, susilaiko, atmesta At, priimta. 403. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Septintas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 406. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 407. Kas už? Prieš susilaiko, atmesta 408, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 413, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 44, regi, kas už, prieš, susilaiko, priimta patikrinsime regi 44, balsuojame. Everybody voted, vote is closed. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 414, kas už, prieš. Dar kartą, 414, kas už, kas prieš, susilaiko, patikrinsime. Man atrodo, kad priimta. Balsuojame dėl 414, ar visi balsavote, baigiame balsuoti priimta. 45 regikas už, prieš, susilaiko priimta. 415 kas už, prieš, susilaiko priimta. 425 ir 426 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 427 kaip priedas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 432 kas už, prieš, susilaiko priimta. 430, 431 atkrenta. 429, kas už, prieš, susilaiko priimta. 433, kas už, prieš, susilaiko priimta. 434, kas už, prieš, susilaiko priimta Patikrinsime 434. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta 435. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta 436. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Pono Leichtfrito nėra. Negalime jo pasveikinti, kad visi jo pakeitimai primti 437 ir 438, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 439. 439 turėtų atkristi, bet ne, kas už, kas prieš susilaiko primta, 440 kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau konstatuojamosios dalis regi 2, kaip priedas prie trečio kompromiso, kompromiso kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 74 kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 75 kas už, prieš, susilaiko priimta, 76 kas už, prieš, susilaiko priimta, 77 kas už, prieš, susilaiko priimta, 78 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 82 kas už, prieš susilaiko priimta, 88 kas už, prieš susilaiko atmesta, antras kas už, prieš susilaiko priimta, regi vienas kas už, prieš susilaiko atmesta. Galutinis balsavimas Pradedame balsuoti. <coughs> Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 38 už, 5 prieš, 1 susilaikęs. Dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 40 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname ponę Bilbao. Michael next. Toliau Michaelas. Michael pranešimas. Tai yra pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl geležinkelių saugos e, naujos reakcijos pranešimo projektas. Pirmasis 87 e, pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 21 pakeitimas pranešėjų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 126-127 identiški, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 128, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas trisdešimtam pakeitimo yra pateiktas pakeitimas žodžiu. Ar kas nors tam prieštarauja? Ne, gerai. Tuomet 130 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 toliau. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 24 pakeitimas. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 131, 132, 133 pakeitimai identiški ir jie yra skirti uh, tekstui vokščių kalba, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 134. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 135. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 25. pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šimtas. Gerai, pasitikrinkime. Balsuojame. Labai sunku yra, nes pusė salės nebalsuoja. Gerai, ar visi paspaudėte mygtuką? Gerai, tuomet balsavimo procedūra baigta. Patvirtinta. 136. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 139. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 138. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 26 ir 140 pakeitimai identiški. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 141. Kas už? Kas prieš? Dar kartą. 141. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad patvirtinta. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 142. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 27. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 150 toliau. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 151 ir 152 pakeitimai yra identiški. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 153 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 154 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 155. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 30 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 156. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šim... Gerai, pasitikrinkime. 156 pakeitimas. Dėl jo balsuojame dabar elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 157. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime gerai. 157. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi paspaudėte mygtuką? Gerai, tuomet balsavimo procedūra baigta. Atmesta. Toliau, 165. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. 165 pakeitimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 160 ir 162 pakeitimai identiški, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 159 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 158, 161 pakeitimai identiški, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau. 167. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 166. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 168. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 169. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 170. Taip, taip, 170. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 174. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 217 toliau. Papildo tekstą, kas už. Maiklė, susigaudai? Pono Bacht, 217, kas už, kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 41, kas už, kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 42 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 220 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 221 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 223 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 224 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 40, 225. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 226. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 228. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 44. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 229. Kas už? Kas prieš? Susilaikė Patvirtinta. 238. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 50 pakeitimas. Devintam straipsniui yra skirtas. 50 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 246 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 247 kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 248 kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 250 kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Maklė nori, kad pasitikrintume. Gerai. Balsuojame tuomet elektroniniu būdu dėl 250 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 249 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Antroji dalis balsuojame dėl jos elektroniniu būdu. Ar visi spėjote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 251. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 252. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 51. Papildo tekstą. Kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. 253 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 52 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. 20 puslapis e, socialistų balsavimo sąraše. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis A kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 355 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie septintojo kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 394 pakeitimas toliau. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 395, 396 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 398 ir 399. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 74 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 397 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Incidentų ir uh, nelaimingų atsitikimų tyrimas. 75 ir 19 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 400 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 401. Kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime 401. pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 76. Kas už, kas prieš susilaikė. Dar kartą. 76. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 77. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 78. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 402. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 79. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 403. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 80. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Keturišimtai penktasis, keturišimtai šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau perėdėme prie keturišimtai septintojo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 408, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinkime gerai. Galite balsuoti. 408 pakeitimas, primenu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 86 toliau. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 426 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime, balsuojame. 426 pakeitimas.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 Patvirtinta. Septintasis. Kas už? Kas prieš? Sulaikę. Patvirtinta. Devinisdešimtasis. Atkrinta. Toliau periname prie devinisdešimtojo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime, balsuojame elektroniniu būdu dėl 90 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 91. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Devintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 92. Yra toks pat kaip ir 93. Taigi kas už, juo, už juos, kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė patvirtinta. 94. kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 95 ir 96 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 97 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 11 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 99 kas už, Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. 99 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi pasmaudėte mygtuką? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi toliau šimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Šimtasis pakeitimas. Balsuojame. Ar visi spėjote? Tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta. Triliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas trečiasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Keturioliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta. Bet panašu, kad jūs jau pavargote. Taigi balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi spėjote? Tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta. 105 pakeitimas, rėm yra pateiktas pa, pakeitimas žodžiu, a, jis at, atkrenta. Gerai. 104 tuomet, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. 15 kas už, Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. Penkioliktasis pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame dėl penkioliktojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 106 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, numeris 3. Ar kas nors tam prieštarauja? Ne, gerai, tuomet balsuojam. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 108. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime 108 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi spėjote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 109 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 110 kas už, kas, pri... 110 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime šešioliktąjį pakeitimą, pranešėjas pateikė šį pakeitimą, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 111. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Septynioliktasis pranešėjų pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šimtas dvyliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šimtas tryliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas keturioliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas šešioliktasis. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 117, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 18, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 118, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 119, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 120, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 121 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 122 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 123 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 124 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir 125 kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. Teisėje, kurios pasiūlymas, balsuojame. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. 39 už, 5 prieš, niekas nebalsavo, niekas nesusilaikė. Patvirtinti dabar teisė, kurios rezoliucija, kas už. O balsuokite elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas, 38 už, 4 prieš, 1 susilaikė, patvirtinti ir sveikiname poną Kramerį. Liko dar vienas. Robertai, Brianai, norėčiau atsimti du pakeitimus 15 ir 17. 15 ir 17. Atsimini 15 ir 17. Ačiū. Ready to go? Na, pasirengę? Gerai. 30. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 92. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 93. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 96 už, prieš, susilaiko atmestas. Prašom pasižymėti pono reikė balsą. 27 už, prieš, susilaiko atmestas. Kas toliau? 98 ir 99. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinti. Šimtas. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. Penkioliktą atsėmė Robertai, taigi šimtas ketvirtas. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. Šimtas pirmas. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šimtas antras. Kas už, prieš, susilaiko ko patikrinsime 102. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas 103. Kas už? Kas 103. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 105. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 106 už, prieš, susilaiko atmestas. Tikriname dėl 106. Visi balsuojame. Ar jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 107 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 108 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 109 už, prieš, 109, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 110 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 111 patvirtintas, ne 107 patvirtintas. Toliau 112. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtink, patikrinkime 112. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 114 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 113 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 115 už prieš susilaiko patvirtintas. 116 atkrenta, 117 už, prieš susilaiko patvirtintas. 118 už, prieš susilaiko patvirtintas. 119 už, prieš susilaiko patvirtintas. 121 už, prieš susilaiko atmestas. 120 už, prieš susilaiko patvirtintas. 122 už, prieš susilaiko atmestas. 7 kont, kas už, prieš susilaiko atmestas. 123 ir 125 identiški, kas už, prieš prieš susilaiko atmestas. 126 už prieš susilaiko atmestas. 124 už prieš susilaiko patvirtintas. 127 už prieš susilaiko atmestas. 128 ir 130, kas už, prieš, susilaiko. Pabandykime dar kartą. 128, 130, kas už. Ačiū prieš, susilaiko patvirtintas. 129 atkrenta. Toliau 131, 132 kartu, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 133 už prieš susilaiko patvirtintas. Atmestas. 134 už prieš susilaiko atmestas. Ketvirtas kompromisas, sako pirmininkas. Atsiprašau. A kompromisas. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. 141 už, prieš susilaiko atmestas. Tikriname. 141 balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Man atrodo, kad socialistams reikia žiūrėti į savo balsavimo sąrašą, o nekalbėti. Bet kaip yra, taip yra. B kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 142 ir 151. Kas už, prieš, Dar kartą 102 ir 151. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Žinau, kad pavargote, bet reikia kelti rankas. Toliau 147 Leichtfried. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. C kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 160 už, prieš, susilaiko patvirtintas. D kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šimtas šešim devintas. Ne, atsiprašau, E kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. F kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šimtas devyniasdešimt pirmas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Šimtas devyniasdešimt antras už, prieš, susilaiko tikriname 192, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 123 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 124 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 125. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Toliau 197. 197. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 196 už prieš susilaiko patvirtintas. Čia keli atsimti. Toliau 205. Kas už? prieš, susilaiko atmesta. 203 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 204 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Kont 13, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 209 už, prieš, Susilaiko, tikriname 209, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 210 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 213. Kas už? Kas už? kas prieš, susilaiko patvirtintas. Du šimtai penkioliktas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 216 už prieš susilaiko patrintas. 219 už prieš susilaiko patrintas. 218 atkrenta. 221. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Norite patikrinti? 221. Tikriname balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 222. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 211 atkrenta. Toliau 223. Kas už? Prieš. Tikriname 223. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiama. Patvirtintas. 224 su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. 225 kas už? Prieš. Susilaiko. Tikriname 225. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 16. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Toliau 26. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 227 ir 228 identiškai kas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 229 už, prieš, susilaiko atmestas. 230 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 232, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 233 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 235 už, prieš, susilaiko patvirtintas 234 atkrenta. Toliau turime 237, 8, 9, 36, 40, 42 blokų. Kas už? prieš susilaiko atmestas blokas. 241 už prieš susilaiko patvirtintas. 243. Na, 2, 4, 5, kas už, prieš, susilaiko, atmestas, 2, 4, 6 už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 2, 4, 8 už, prieš, tikriname 248, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 247 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Dabar 249. 249 pono Kramerio. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 252. Kas už? Prieš susilaiko, tikriname 252. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 251. Kas už? Atkrenta. 250. Atkrenta. 253. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 17 Robertas atsiemė. Dabar 254, 253 ir 258 kartu. 254, 255 ir 258 kartu. Kas už? Prieš susilaiko Atmesta. Dabar 256, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 257 už, atkrenta. 259, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 260, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 261, už, prieš susilaiko atmestas. 262 už prieš susilaiko atmestas. 263 už prieš susilaiko atmestas. 264 ir kont 14, kas už, prieš, susilaiko atmesta, man atrodo, bet patikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 266 atkrenta ir 265, dabar 267. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 268 už, prieš susilaiko patvirtinta. 269 už, prieš susilaiko patvirtinta. 270 už, prieš susilaiko patvirtinta. 271 ir 272. Kartu ne. Kodėl negalime bloko? Kaip bebūtų. 271 už, prieš susilaiko atmesta. 272 už. Norite patikrinti? 271 balsuojame. Ar visi jau balsavote? Baigiame atmesta. 272, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 273, už, prieš, <clears throat> susilaiko patvirtintas. 274 ir 275 kartu, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šitas atkrenta. 276, 77, 78 identiški, kas už, prieš prieš susilaiko patrintas. H kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Turiu pasakyti, kad šiuo atveju kompromisai daug puslapių mums ne, neišbraukia, nesmažina. 281, kas už? Prieš Nežinau, ką balsuoja PP. E 281. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 282 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 283 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 286 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 284 ir 5 identiški. Atkrenta. Jie ja, atkrenta. 87. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 290, ar ne? Kas už, prieš, susilaiko atmestą. 288 už, prieš, susilaiko atmestas. 289. Norite tikrinti 288, taip? Gerai, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 289 kas už? 289 už. Prieš susilaiko atmestas. Du devini vienas už, prieš susilaiko patvirtintas. 292 už, prieš susilaiko atmestas. 19 už, prieš susilaiko patvirtintas. Į kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Du devyni aštuoni ir du devyni devyni kartu. Kas už? Prieš susilaiko atmesti. Biudžeto penktas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 300 kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 301 už prieš, susilaiko patvirtintas 302 už, prieš, susilaiko patvirtintas 303 už, prieš, susilaiko patvirtintas kont 16 už, prieš, susilaiko patvirtintas 304 už, prieš, susilaiko. Tikriname 34, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigimas atmesta. 305 už. Prieš. Susilaiko patvirtinta. 17 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 18 už prieš susilaiko padarintas. 306 už prieš susilaiko patvirtintas. 307 už prieš susilaiko atmestas. 308 už prieš susilaiko tikriname 308 balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 309 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 310 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 311 už prieš susilaiko atmesta. 19 kont, ne? 313. Kas už prieš susilaiko atmestas. Tikriname. Ar vis balsavote? Baigėme balsuoti atmesta. 20 ir 312 ir kont 20. Identiškai kas už. Prieš susilaiko patvirtinti. 314 už. Trys vienas keturi, kas už? Prieš susilaiko at, at, atmestas 3.15 už prieš susilaiko atmestas 3.16 už prieš susilaiko patvirtinta. K kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Trys du keturi už prieš, susilaiko patvirtintas 323 už, prieš, susilaiko patvirtintas 325 už, prieš, susilaiko patvirtintas 326 už, prieš, susilaiko tikriname 326, balsuojame. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas patvirtintas. 327 kas už, prieš, susilaiko. Tikriname vėl, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Compromise L. Those in favor. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Kas už, kas prieš susi, susilaiko patvirtinta. Compromise N, those in favor. N kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta. Toliau 355 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 356 kas už, prieš susilaiko atmesta. 357, kas už, prieš, susilaiko, priimta. O kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trišimtai šešdešimtas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 24. Kas už, prieš, susilaiko. Dar kartą, 24. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Vis tik tikriname, 24. kont balsuojame, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta. 361. Kas už, prieš. Sus... 361 dar kartą. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 363. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 362. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 25. kont atkrenta. 364. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 365. Kas už? Kas prieš susilaiko atmesta. 366. Kas už? Kas prieš susilaiko atmesta. 367. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 368 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Kon 26, kas už, prieš susilaiko priimta. Patikrinsime. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti? Atmesta, jūs teisus. 23. Kas už? Prieš. Su, Ačiū liberalams, jie vieninteliai balsuoja. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Tikriname 23. Balsuojame. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti. Priimta. 369 atkrentas P kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 371 kas už, 371 kas už, prieš susilaiko priimta. 25 kas už, prieš susilaiko priimta. 372 ir kont 28 kas už, prieš susilaiko priimta. 373 kas už, prieš susilaiko atmesta. Trys šimtai septyniasdešimt šeštas, trys šimtai septyniasdešimt ketvirtas, trys šimtai septyniasdešimt septintas ir trys šimtai septyniasdešimt devintas bei trys šimtai aštuoniasdešimtas yra blokas. Ne? Gerai, balsuosime dėl visų atskirai. 376. Kas už? kas prieš, su, tikriname 376, pradedame balsuoti. Susikoncentruokite, kolegos. Baigiame balsuoti. Atmesta. 26. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 375. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 374. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 377. Kas už? Dar kartą. Šitoje pusėje niekas nebalsuoja. 377. Kas už? Prieš susilaiko. Tikriname 377. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 378 kas už. Prieš susilaiko priimta. 379 kas už. Prieš susilaiko priimta. 380. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 381 281 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 27 kas už, prieš, susilaiko priimta. 382 kas už, prieš, jis atkrenta. Tai 383, kuris taip pat atkrenta, ar ne? Ne, neatkrenta. 383 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 384. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Kon 27. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Bet patikrinsime. Kont 27. Balsuojame. Jau atkrito. 385. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 386 kas už prieš susilaiko priimta. Kon 29 kas už prieš dar kartą kas už prieš susilaiko atmesta. 387 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 388 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 389 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 390 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 391 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 392 kas už, prieš susilaiko atmesta. 393 atsimtas, 394 kas už, prieš susilaiko atmesta. 395 kas už, prieš susilaiko atmesta. 396 kas už, prieš susilaiko atmesta. 397 kas už, prieš susilaiko atmesta. 398 kas už, prieš susilaiko atmesta. Norite patikrinti gerai. Balsuojame dėl 398. Gerai, baigiame balsuoti. Priimta. Trys šimtai devyniasdešimt devintas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvidešimt aštuntas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Keturi šimtasis, kas jis atkrenta dėl 399. 401. Kas už, prieš susilaiko. Man atrodo atmesta, bet patikrinsime. Balsuojame dėl 401. Has everybody voted? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 402. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Q kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Keturišimtai aštuntas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau konstituojamosios dalis. 31, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 32, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 34, kas už, prieš susilaiko atmesta. 33. Kas už prieš susilaiko priimta. Antras, kas už, prieš, susilaiko. Tikriname antrą pakeitimą, balsuojame. Everybody voted, votes is closed. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 35, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias, kas už, ne, jis atsimtas. Okay, it falls because it needed... Jis atkrenta dėl to, kad reikėjo, kad 15 būtų priimtas. F kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Tik atsikvėpti noriu. Penktas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Keturisdešimtas ir pirmas, kas už. Ne, jie atkrenta, atsiprašau. Šeštas, kas už, prieš. Patikrinsime šeštą pakeitimą, balsuojame. Everybody voted. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 42. Ponios Ulfskok, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 43. kas už, prieš, susilaiko. Tikriname 43. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 41 kas už, prieš. Tikriname 41, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Kons 3, kas už, prieš susilaiko priimta. 44 kas už, prieš susilaiko atmesta. 46 kas už, prieš susilaiko atmesta. 45 su žodiniu pakeitimu, ar kas nors tam prieštarauja, kas už, prieš susilaiko atmesta priimta. 48 kas už, prieš susilaiko atmesta. 7. 7 mm, kas už, prieš susilaiko atmesta. 8. Atkrenta. Jis atsiimtas 49. 49. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 50. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 54. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 53. Kas už? prieš. Jis atkrenta, atsiprašau, nes 194 buvo atmestas. 52 taip pat atkrenta, tai balsuojame dėl 51. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 57. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 56. Kas už? Prieš su, 56 dar kartą kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 55 kas už, prieš, susilaiko priimta. 58 kas už, prieš, susilaiko priimta. 59 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 60 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime devintą pakeitimą, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 61. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 62. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Biudžeto trečias, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaiko. Tikriname dešimtą, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 63, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 64. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 65. Kas už, prie, atkrenta. 66. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 67. Kas už, prieš, sus... tikriname 67. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 68. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 69. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 71. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 70. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 72. Kas už? prieš susilaiko atmestas. 73. Kas už prieš susilaiko atmestas. 74. Kas už prieš susilaiko priimtas. 75. Kas už prieš susilaiko priimtas. 76. Kas už prieš susilaiko priimtas. 77. Kas už prieš susilaiko atmestas. 11. Kas už prieš susilaiko priimta. 78. Kas už prieš susilaiko atmesta. 12. Kas už prieš susilaiko priimta. 79. Kas už? Ne. Mes atmetėme Ne, jis ne, netkrenta. 79 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 80 kas už, prieš, susilaiko priimta. 81 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Rejected. Atmesta. Buvo atmesta. 82 kas už, prieš, susilaiko priimta. 83 kas už, prieš susilaiko priimta. 13 kas už, prieš susilaiko priimta. 14 kas, kas už, prieš susilaiko priimta. Biudžeto ketvirtas kas už, prieš susilaiko priimta. Kont ketvi, keturi biudžeto kontrolės ketvirtas. Kas už? Prieš. Tikriname kont ketvirtą biudžeto kontrolės komiteto ketvirtą pakeitimą. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau vėl ponios Ulfskog pakeitimas 84. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta tas pats rezultatas, kompromisas R, kas už, prieš, susilaiko, atme, priimta. 86, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 90 ir 91, 90 kas už, prieš, susilaiko, atmesta 91 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Taip, biudžeto pirmas, kas už, prieš, susilaiko. Priimta biudžeto antras, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. Galutinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 38 už 5 prieš, niekas nesusilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Baigiame balsuoti. 38 už 4 prieš, niekas nesusilaikė. E, patvirtinta. Sveikinam Roberts. Dar vienas ir paskui kalbės. Šitas bus trumpas balsavimas, taigi balsuojame. Na ir spėkite, tai nuo ko pradėsime. Devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šešioliktasis. Kas už? Šešioliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 17 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime gerai 17 pakeitimas, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. Aštuntasis pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuonioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirmasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Pirmasis pakeitimas, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Trečiasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tryliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Pasitikrinkit, e, norit, kad pasitikrintume, gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl ketvirtojo pakeitimo. Ar visi spėjote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Keturioliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Penktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Šeštasis ir penkioliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Septynioliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Teisėje, kurios e, pasiūlymas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 37 už 4 prieš 2 susilaikė. Patvirtinta. O dabar teisė, kurios rezoliucija. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 39 už 4 prieš niekas nesusilaikė. Patvirtinta. Sveikiname pona Količek. O dabar balsuosime dėl atskirų įgaliojimų pradėti e, dėrybas. Pirmiausia, dėl Alkadravoje pranešimo. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už 11 prieš, vienas susilaikė, patvirtina. Toliau dėl pono Groš pranešimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta 31 balsavus už, 12 balsavus prieš. Toliau dėl Bilbao pranešimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 36 balsavo už, 7 prieš, patvirtinta. Toliau dėl pono Kramerio pranešimo balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 už, 8 prieš, patvirtinta. Toliau dėl pono Zylė pranešimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už 6 prieš, vienas susilaikė, patvirtinta. Ir dėl pono Količiak pranešimo balsuojame. Balsavimas baigtas. 38 už 5 prieš, patvirtinta. Dėkoju kolegos, ilgai, ilgai ir sunkiai šiandien balsavome. Ir norėčiau Jums priminti, kad šiandien po pietų mes balsuosime dėl pono Bach parinkto pranešimo dėl keleivių teisų. Taigi prašau ateiti ir balsuoti. Dėkoju, dėkoju visiems, dėkoju vertėjams ir visiems kolegoms.